atitinkami komitetai taip pat pagal 31 straipsnį pateikė tam tikrus pakeitimus dėl e, procedūrų. Jūs rasite mm, tų pakeitimų tekstus protokole. Pagal 78 darbo tvarkės taisyklių punktą ir kartu su vadovų tarybos atstovais buvo sutarta taip pat e, e, parengti protokolą, tas protokolas yra skelbiamas. Dabar periname prie darbo tvarkės ir prie darbo tvarkosi. Pagal šimtas